Madame le Président. Bonjour à tous. Labą dieną visiems. Visiems tiems, kurie čia yra atvykę. Taigi pradame posėdį. Pagal darbo tvarkę pirmiausia aptarsime klausimą, kuris skiriamas komisijai dėl Europos verslo centro.